Teisės reikalų komitetas nagrinėja šį klausimą. Taip pat turime tris raš, e, raštų pateiktus komunikatus. Juos patvirtino dauguma parlamento narių, pirmiausia 2015 metų deklaracija dėl e, prieigos be jokių kliūčių, kuri pasirašė ponas Gazbara, buvo sulaukta 387 parašų. Taip pat buvo pateikta kita deklaracija, kur pateikė ponia Čelders ir devini kiti parlamento nariai. Deklaracijų laukė 394 parašų ir galiausiai deklaracija numeris 18 15 metų dėl autizmo. Pateikė ponas Kaputo ir 30 kitų narių pasirašė šią deklaraciją 418 kolegų. Deklaracijos bus paskeltos ir bus paminėtos šios dienos protokole posėdžio. Taip pat bus pateiktos tiem, kam jos buvo skirtos. Taip pat buvo pateikti taisomieji tekstai pagal 231 taisyklę. To tie siūlymai bus patvirtinti, nebent sulauktume užginčiajimo, ar tą turėtų padaryti 40 deputatų. Mes taip pat